rinkimus, o balsavimas vyks rytoj vidurdienį. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra e, pono Koval pranešimas es santykių su rytų partnerystės šalimis prioritetai. Komisijos narys Fulė atstovau šiam klausimui, o dabar keturioms minutėms suteikiu žodį ponui Koval. Na, norėčiau pranešėjui palinkėti į sveikatą, kadangi čiaudėjo. Ponios ir ponai, Dabar jau mes galime apibendrinti tai, kas pasiekta rytų partnerystės klausimų per pastaruosius penkerius metus. Mes galime pasiūlyti ir e, tai, ką būtų galima padaryti ateityje. Norėtume panagrinėti šiuos klausimus kartu su komisijos nariu ir pagalvoti, ką galėtume nuveikti ateityje ir ką galėtų e, šiuo klausimu padaryti tie, kurie dirbs po mūsų. Kalbant apie Ukrainą, tai jau yra atskiras klausimas ir manau, kad dabar reikia tikrai imtis veiksmų. Šis pranešimas, šiame pranešime nurodoma, ką mums reikia dar padaryti. Kokie mūsų veiksmai, dirbant su rytų partnerystės šalimis, yra labai svarbus ir atneštų sėkmės ir mums, ir rytų partnerystės šalims. Kalbant Ukraina, Moldova, Gruzija, Na, viskas priklausys nuo to, kaip pasiseks toms valstybėms narėms ir kaip veiks pati mūsų rytų partnerystės idėja, tačiau laiko daug neturime. E, ir turime didelį kaimyną ir jis gali daryti įtaką ir Moldovoje, ir Gruzijoje ir žinome, kokia yra kaina mūsų uždėlsimo. Taigi raginu imtis veiksmų, nes mūsų rytų partneriai turi turėti teisinius pagrindus, kad galėtų bendradarbiauti su mumis, kad galėtų geriau kovoti su korupcija. Galėtume pacituoti ministro pirmininko Jėceniuk e, pasakytas mintis. E, Ukrainoje profesorius Balcerovič apie tai rašė, bet prisimenate, 2017-aisiais vyko revoliucija ir nieko nevyko. Dabar, jeigu norime padėti Jeceniukų ir Moldavams ir Gruzinams, tai turime padaryti taip, kad žmonės ir toliau tikėtų ES, nes jeigu netikės ES, tai tikės Rusija. Mes manome, kad rytų partnerystės universitetas, koledžas būtų puikiai idėja, e, kuri vienytų ir dėstytojus, ir studentus iš, ir iš, valsty, iš ES valstybių narių, ir iš tų šalių, kurios dar nėra ES valstybės narės. Būtent Ukraina, Moldova, Gruzija, Baltarusija. E, tuomet šie ir dėstytojai, ir studentai galėtų skaityti tas pačias knygas, aptarti tas pačias idėjas ir formuoti mūsų ateitį, nes mums yra labai svarbi politinė perspektyva. Mes e, galime pasakyti, kad ateityje būsite ten, kur mes esame, bet jeigu pasiruošite tinkamai, tai e, tai įvyks greičiau. Taigi mums reikia užtikrinti komunikaciją ir tarp tų šalių piliečių ir nepaisant to, kad ir kur būtume gimę. Mūsų partneriai dabar yra labai sunkioje padėtyje, e, yra ir anksčiau sudarytų susitarimų. Kalbant apie energetiką, e, komisijos nariai tikrai neturėjome daug galimybių keistis nuomonėmis to klausimo, bet e, tai yra labai naudinga mūsų bendradarbiavimui. Taigi tam tikra prasme tai būtų vieno etapo užbaigimas. Maničiau, kad ir per šią sesiją, ir per mūsų susitikimus mes turime padaryti kuo daugiau, kad ir kišiniove, E, žmonės ir Maidane, ir Gruzijoje galėtų kartu dirbti, kad visi kartu galėtume turėti geresnę ateitį. Ačiū ponui Koval, o dabar procedūra, prašau žodžio. Pirmiausia, ponė Dubrovka Švicin. Na, štai tarsi Kroatijos vakaras. Samo jedno od izvješća, budući da ćemo ovaj tjedan još govoriti o Ukrajini i stvarno kao što je rekao... Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad tai yra tik tai vienas iš susijusių pranešimų, kadangi šią savaitę dar toliau kalbėsime apie Ukrainą ir kai pranešė pranešėjas teisingai sakė, padėtis Ukrainoje irgi paskatino šiame pranešime pasirinkti kiek kitokią kryptį. rytų partnerystės valstybių saugumas, gerovė e, įgauna vis desnę svarbą. Partnerystė su šiomis šalimis yra paremta jų valia, tačiau panašu, kad e, tokios varomosios jėgos jau nepakanka, kad e, jos toliau darytų pažangą ir judėtų į priekį. Taigi reikia pabrėžti daugi, rytų partnerystės daugia šalę dimenciją, kad būtų galima paskatinti bendradarbiavimo klimatą. Reikia remti jų galutinį tikslą, tai yra jų politinį prisijungimą, bet visų pirma reikia kalbėti apie šių šalių ekonominę integraciją. Reikia nepamiršti ir visų reikalingų demokratinių reformų. Reikia pasirūpinti tuo, kad, galėt, kad šios šalis galėtų iš mūsų perimti mūsų sukauptą patirtį. Šičiu, również Horvacija. Ruža Tomašić irgi iš Kroatijos. Politike koje imaju za cilj jačanje demokratskih kapaciteta i stabilizaciju zemalja iz našeg... Ačiū. Visiškai remiu e, tą strategiją, tą politiką, kurių tikslas yra sustiprinti e, mūsų kaiminystės, rytų partnerystės valstybių demokratinius pajėgumus, institucijas. Jų procesai yra labai svarbus ir suartėjimas Europos Sąjunga yra pakankamai sudėtingas, ypač toms valstybėms, kurios yra pergyvenusios komunistinį, totalitaristinį laikotarpį. Kadangi esu iš Kroatijos, puikiai žinau, su kokiais iššūkiais susiduria visuomenė, kai bando įveikti komunistinį laikotarpį ir pergyventi su to tuos procesus, kurie leidžia perimti tai vadinamasis vakarietiškas vertybės. Taigi mm, reikia galvoti apie šių valstybių užsienio politikos tikslus ir atitinkamai apie jėgų suvienodinimą su e, Rusija tame regione. Reikia nepamiršti šių valstybių suverenumo ir teritorinio integralumo gynimo. Hvala gospodine predsjedniče, evo pozdravljam e, izvjestitelja, pozdravljam i povjerenika. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją ir komisijos narį Fiulę kuris atvyko į mūsų posėdį tokį vėlų vakarą. Visiškai sutinku su ponu Koval, kad pasikeitusios aplinkybės pakeitė ir šio pranešimo mm, paskirti. Taigi, trumpai tai pasakysiu, akivaizdu, rytų partnerystės politika buvo skirta visų pirma pagilinti ryšius tarp tų valstybių ir ES. Tačiau e, tie įvykiai, kurie įvyko Ukrainoje, aiškiai rodo, jog turime tęsti šios mechanizmus, bet turime taip pat ir įsipareigoti kaip ES Um, paremti pokyčius tose valstybėse. Taigi sutinku su pranešėju, kad um, praėjo žodžių laikas, atėjo veiksmų laikas. Pasavava, to tego Horvats. Ačiū dabar, Liupčiava. С приемането на този доклад трябва да покажем зрелостта. Ačiū, pane pirmininkė, priimant šį pranešimą mes turėtume pademonstruoti mūsų uh, E, brandumą, tai yra, kad mes sugebame daryti išvadas ir pasimokyti. Deja, rytų partnerystės procesas yra ne, ne, neremiamas visų. Ir tai yra tam tikras pasitikėjimo mumis e, parodė, e, krizė, tam tikra krizė. E, Mes turėtumėme visokiojo paiginti europietiškasias vertybės, tačiau klausimas, ar ES pasinaudos tuo integracijos potencialu, kad padėtų šių šalių piliečiams išsaugoti savo etninę, lingvistinę, kalbinę, kultūrinę įvairovę. Rytų partnerystė mums gali padėti įveikti bent kai kurias problemas, kurias mes sukūrėme, palaikydami ryšius, pažiūrėjau, su Ukraina. Mums reikia geriau bendradarbiauti tokiuose srityse kaip švietimas, pamokos, kurių, kurių mes galėtume išmokti iš mūsų patirties palaikant santykius su Ukraina, gali mums padėti nusiųsti žinę e, rytų partnerystės šalims, e, kuri būtų konkretesnė, aiškesnė ir e, būtų grindžiama abipusių pasitikėjimų. Pirmininkas, nežinau. Komisijos narys kalbės čekiškai. Kadangi šios e, e, būtent rytų valstybės kalba apie rytų e, partnerystę, galbūt pabandykite, ponė komisijos atstovė. Na, aš pa, galbūt pabandysiu, bet pirmiausia norėčiau padėkoti už suteiktą man žodį. Šiaip aš norėjau, aš atėjau čia tam, kad sustiprinčiau jūsų pranešimo siunčiamus signalus. Sutinku su jumis, kad jis. Mm, buvote, e, jūs rašėte kitokius e, sakinius apie Ukrainą savo laiku, tačiau aš ir tuo laiku buvau jūsų pusėje, sakydamas, jog žinios, ži, signalai, kurie yra atspindimi jūsų pranešime, yra labai svarbus ir, ir tikslingi. Ir jei man leisite, aš e, akcentuosiu kai kuriuos dalykus E, pridurdamas tam tikrus dalykus, kurie man taip pat atrodo labai svarbus ir jei leiste, tą padarysiu e, tri, trijos, trijomis dalimis. Pirmoje dalyje norėčiau pakalbėti apie rytų partnerystę es, e, apskritai ir norėčiau pažymėti, jog visų pirma yra labai svarbu suvokti, jog Šios specifinės partnerystės tikslas yra siekis padėti mūsų partneriams e, e, įgyvendinti savo pačių ambicijas, tai yra įgyvendinti reformas, kurios joms svarbios. Kitas dalykas, labai svarbu priminti mūsų partneriams ir mums patiems karts nuo karto, kad Svarbiausias dalykas yra geriausiai pasinaudoti e, daugeliu privalumų ir dauge, jūs daugelį iš jų ir minite savo pranešime. Pra, e, daugia, daugia dimensiškumas, sektorių bendradarbiavimas, e, įvairi e, oficialių ir neoficialių struktūrų sąveika. Tai yra labai svarbus dalykai. Ar, taip, pažiūrėjau, ministerijų e, bendradarbiavimas su e, privataus sektoriaus subjektais ir panašiai. Trečias dalykas, kurį taip pat norėčiau paminėti ir pritardamas jūsų pranešime išdėsti toms mintims, kad mums reikia suderinti E, įtraukti su, diferenci, su diferenciacija. Tai reiškia, mums reikia stengtis, kad visi mūsų partneriai dėtų pastangas ir kad surastume kažkokią sistemą e, tos plačios rytų partnerystės kontekste, e, kad galėtume tinkamai žengti į priekį. Ir paskutinis dalykas. E, E, reiktų pasakyti, jog e, rytų partnerystė yra testinis procesas, yra vienas dalykas, kuris yra, dėl kurio nesiderame, tai yra e, vertybės ir principai, kuriamis grindžiama mūsų partnerystė. Tačiau mūsų rytų partnerystės šalių tarpe yra šal, valstybių, kurios yra pasiryžusios siekti gilesnių reformų, kurios e, siekia glaudesnių e, ryšių su mumis ir kurios sutiko, reaguodamos į mūsų e, pasiūlymus dėl politinės asociacijos ir integracijos, kalbu apie Ukrainą, Moldovą ir Gruziją, taip pat asociacijos sutarimą, įskaitant platų E, glaudų bendradarbiavimą visapusišką laisvosios prekybos sistemą. Dabar, kai mes daugi, visi mes e, esame pasiryžę žvelgti į praeitį ir daryti e, kažkokias išvadas apie tai, kas yra teisinga, ar kas buvo teisinga, kas ne, Manau, kad mums reikia siekti tam tikros objektivumo, mums reikia siekti vertinti viską objektyviai, apie tai jūs kalbate ir savo pranešime. Tad noriu pabrėžti, kad asociacijos sutarimas, ir kai kalbu, kalbu apie asociacijos sutarimą, kalbu ir apie laisvos prekybos e, e, zonos kūrimą. Visa tai priklauso nuo mūsų partnerių sprendimo. Kitas dalykas mes turime gerbti mūsų partnerių tradicinius santykius su savo kaiminėmis. Ir aš galiu taip pat pabrėžti, kad tai skatina, ta, mūsų partnerystė skatina jų e, konstruktyvų ryšių palaikymą su savo kaiminėmis. Trečia išvada. Mes ne tik siūlome tam tikras gairias reformoms, bet ir išsame tikrai nuoseklę partnerystę Tai yra tiek asociacijos, tiek ekonominės integracijos derinys. Taip pat teisinės valstybės, pagrindinių e, laisvių ir kitų vertybių e, aspektai čia taip pat atsispindi. Ir jais yra grindžiamos reformos, ar turi būti grindžiamos reformos šiuose šalyse. Ketvirtas punktas Mes siūlome tai, kas jau ir anksčiau gerai veikia. Rytų partnerystė, asociacijos sutarimai. Tai nėra kažkokia laboratorija, mes netliekame testų, bandymų, mes neeksperimentuojame. Prisimenu vieną iš ryškiausių pavyzdžių, nežinau, ar jums patiks, dešimto dešimt, dešimtas, dešimtmečio pradžia, žvelgiant į Ukrainos BVP, e, vienam gyventojui skaičius, e, lyginant su, pažiūrėjau, Lenkijos atitinkamais e, skaičius, statistika, mes matome, matėme, jog buvo palaikomi tikrai gana glaudus partnerystės ryšiai tarp šių šalių. Ir pastaraisiais metais e, galėjome konstatuoti, žvelgdami į statistiką, jog Ukrainos BVP padidėjo keturis kartus lyginant su Lenkijos BVP. E, ši partnerystė yra labai svarbi ir mūsų visuomenėms ir tai dar labiau paryškina šių reformų e, svarbą. Kitas punktas. Mūsų partneriai tampa spaudimo iš išorės aukomis. Mes turime aiškiai stoti mūsų partnerių pusėn ir išreikšti savo solidarumą, jeigu tai yra būtina. Toliau norėčiau griežtai pareikšti, jog mūsų politikos veiksmai prisidės ilgalaikiu laikotarpiu prie laisvosios zonos kūrimo Vladivostoke. Mes nesiūlome e, valstybėms, partneriams e, ar teikti, jog mes siūlome joms rinktis, ar reikalavome rinktis tarp rytų ir vakarų, ar Briuselio ir Maskvos, tai yra tiesiog propaganda. Mes e, nuolat e, pabrėžiame dialogo šiais klausimais svarbą. Ir, e, yra, ir smerkiame, jeigu yra taikomos vienašališkos priemonės ir daromas spaudimas iš išorės mūsų part, šalia, šalims partneriams. Netrukus įvyks e, e, dvišalis, dvišalis darbo grupės su Rusijos federacija susitikimas. Ir gali būti, jog Rusijos atstovai stengsis savo poziciją išdėstyti, teikdami, jog jie, mes jiems kūrėme problemas. E, dabar dėl Ukrainos Tai yra tarsi trečioji mano pasisakymo dalis. Iš tiesų, dar vyks labai daug diskusijų šią savaitę čia Strasbūrė šią temą. Norėčiau trumpai priminti. ką pabrėžė valstybės narės praėjusią savaitę, pabrėž, pasmergdamos Rusijos e, e, veiksmus, pažeidžiant Ukrainos teritorinį vientisumą ir des, des, Ukrainos destabilizacija turės tikrai ryškių padarinių mūsų tarpusavio santykiams. Aš tikiuosi vis dėlto, kad mes nepasieksime tokios santykių stadijos ir tikimės, jog išspręsime problemas dialogu. Ir dabar turiu pasakyti paskutinę išvada. Kai kurios iš mūsų šalių partnerių aiškiai e, išreiškė savo europietiškosius siekius. Ir mes e, pernelyg ilgai laukiame e, e, galimybių apsvarstyti tokias ir, ir atsakyti, tai, sureaguoti į tokius siekius. Ir pastarasis tarybos susitikimas, sprendžiant Ukrainos klausimus, sutarė, jog asociacijos susitarimas nėra galutinis tikslas, kalbant apie ES ir Ukrainos bendradarbiavimo ryšius. Tai yra tikrai labai svarbi nauja tendencija, kadangi remiantis 49-uoju Lisabono starties straipsniu mes galėsime pasinaudoti asociacijos sustarimo teikiamais privalumais. Dėkoju už šios diskusijas ir ypač dėkoju už šį tikrai labai svarbų pranešimą. Dėkui. Dziękuję panie komisarzu również. Ačiū komisijos nariui. Tikrai prisijungiu prie šių plojimų po jūsų pasisakymo. Diskusiją baigėme, o balsavimas vyks trečiadienį vidurdienį. Norėčiau ponios ir ponai paminėti, kad e, posėdį tęsime kovo 11 dieną.